regioną, kuriame gražiai sugyvena gamta ir žmogus. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikė žodį. So, our... Kolegos, dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Silvanos Rapti pranešimas, e, kuriame kalbėsime apie universalesias paslaugas ir pagalbos, telefon, pagalbos telefono numerį 112. Žodis pranešėjai. Silvanai Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω πόσα λεπτά. Έχω πόσα λεπτά. Kiek turiu laiko? Σταματάτε εσείς την... Sorry, sorry, you have... Kol aš klausiu, kiek turiu minučių, tai praradau kelias sekundės jau tikrai. Pirmininkas, keturias minutės turite. Jau nuo dabar skaičiuoju. Gerai, mėly kolegos. Mūsų čia teikiamas pranešimas yra susijęs su Europinė skubios pagalbos linija 112 ir universalėje paslauga. 112 yra labai naudinga paslauga. Tačiau net jie ir naudinga, bet ji mažai dar yra išreklamuota, mažai žinoma. Išgaunamos informacijos galime konstatuoti, gal tik 27 procentai Europos piliečių e, yra pajėgus gali 112 numerį surinkti e, prireikus. Ir na, jiems šitas numeris siejasi su pagalbos telefono numeriu. Ir iki 20 metų reikėtų, kad piliečių, žinančių ir kad gali naudotis skubios pagalbos numeris 112 skaičius taptų na, daug maž normalus, siekiame 100 procentų žinomumo. Ir yra daug ką reikia padaryti ir visų pirma tai informacija. Informacija turi būti teikiama mokyklose ir taip pat per masinės žiniasklaidos priemonės. Taip pat tokią informaciją reikia teikti turistams, turizmo informacijos centruose, E, taip pat visose atvykimo į šalį ir miesto e, punktuose, oro uostuose, stotyse, traukinys stotyse ir panašiai. Be to reikia dar geresnio bendradarbiavimo tarp 27 valstybių narių Europos Sąjungos. Mes visi suprantame, koks yra svarbus Europos Sąjungos piliečiui šis numeris. Ypač šiandien prasideda vasaros atostogos ir suprantame, kaip ES piliečiams yra svarbu žinoti, kad jei, tarkime, jie surinks numerį 112, bet kurioje valstybėje Europos Sąjungoje, nesvarbu kokią kalbą kalbėtų, jam bus suteikta pagalba, jam tai reikia tik turėti savo telefoną po ranka. Tai yra labai svarbu. Svarbu žinoti taip pat, kur yra tas asmuo surinkęs numerį. Reikia gebėti jį lokalizuoti tą asmenį, kuris, kuriam kilo kažkoks tai sunkumas ir kuris kreipiasi pagalbos. Taigi čia tikrai technologijoms tenka labai svarbus vaidmuo ypač turint galvoje tą universalią paslaugą. Taigi, apie ką mes čia dabar kalbame? Mūsų klausantis piliečiai turi tai suprasti. Universalioji paslauga, visuotinė paslauga, tai yra e, visuma pirminių tokių aukštos kokybės paslaugų, kurios gali būti teikiamos prieinama, už prieinamą kainą be jokios konkurencijos. 2002 metų direktyva būtent reglamentuoja šią sritį, ji buvo priimta 2008 metais ir žinome, kad gegužės mėnesį valstybės narės jau turėjo priimti šią direktyvą, įgyvendinti ją. Taigi dabar mes esame įgy, vertinimo etape, mano manimu, kad reikia jau greičiau pereiti ir prie kito etapo. Kodėl aš apie tai kalbu? Ogi todėl, kad, na, šis klausimas keliamas jautriu metu, jautriu valstybių narių ekonomikai ir pasaulio ekonomikai metu. Yra labai svarbu pabrėžti, jog e, visuotinė paslauga. Nėra, nėra vienintelis būdas visiems suteikti pagalbą. Tai yra paslauga, kurią mes galime teikti už ganėtinai mažą kainą, tačiau reikia atsižvelgti į du dalykus, veiksnius. Aišku, skaitminė darbo atvarkė yra labai svarbi, tačiau mes žinome, kad ES teritorijoje šią paslaugą naudojamasi dar tik 50 procentų, taigi reikia kelti klausimą dėl jos naudojimosi tikslingumo. Taigi, baigsiu pas savo pasisakymą, porams pirmininkė, šiais žodžiais reikia, kad radio spektras būtų, radio spektrui taip padėtų ir privatusis sektorius per europinę pagalbą ir nacionalinę finansavimą. Pirmininkas. Aš e, Žinau, kad yra norinčių nemažai pasakyti tą temą ir pirmiausia, ponė Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Vieningos rinkos reforma turėtų būti užbaigta užtikrinant e, prieigą prie komunikacijų visiems ES piliečiams. Manau, kad šiame pranešime yra pateikta šios problemos sprendimų. Taip veikdami mes skatiname socialinę įtraukti ir investicijas per sienas. Todėl e, universaliųjų paslaugų direktyvos e, geras įgyvendinimas yra išbaigtos vieningos rinkos pamatas. E, pagalbos telefono numerio 112 įvedimas - viena iš sėkmingiausių inovacijų ES. Labai svarbu toliau informuoti visuomenę apie tai. Taip pat sveikinu tai, kad už e, krizės situacijas valdymą atsakingos institucijos yra raginamos bendradarbiauti skirtingose valstybėse narėse. Taip pat sveikinu iniciatyvą naudoti vertėjus toms paslaugoms. Taip pat e, skambintojo loka, e, vietos nustatymos, lokalizavimo e, paslaugos galimybę. Malkomas Haba. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip komiteto pirmininkas ir ponios Rapti šešėlinis pranešėjas norėčiau padėkoti jai už tai, kad ji parengė nepaprastai subalansuotą ir svarbų pranešimą. Ir taip pat uh, Aš e, džiaugiuosi, kad Europos komisija prisideda prie šio darbo. Aš džiaugiuosi ponios Malmström susidomėjimu šią temą. Aš žinau, kad švedams ypač e, rūpi e, galimybė suteikti žmonėms prieigą prie plačiajuosčio ryšio. Manau, kad ponė Rapti yra teisi, sakydama, kad dabartinė visuotinių paslaugų teisė, teisė sistema yra atgyvenusi. Aš visiškai tam pritariu. Dar 99 metais buvo sukurta ta sistema, kai mobilieji telefonai buvo ką tik gimę. O dabar padėtis pasikeitė taip, kad paprastai e, pilietis ES turi daugiau negu vieną telefoną. Todėl ta universaliųjų paslaugų direktyva turi būti pakoreguota, priderinta dabartinėms sąlygoms. Mes žinome, kad yra sukurta labai daug programų, per kurias vyriausybės bando uh, to paties pasiekti. Mes turime užtikrinti, kad tos programos būtų veiksmingos. Taip pat turime užtikrinti, kad visuotinių paslaugų pagrindinis principas e, turėtų būti įgyvendintas. Ypač, kad neįgalų žmonės, vyresnio amžiaus žmonės galėtų naudotis tokiamis paslaugomis. Dabartinės e, teisės sąlygos turi būti deramai įgyvendintos. Ačiū pirmininkė. Harbour. Ačiū ponė Harper. Toliau ponė Roitova. E, děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat, co řekli kolegové, ale... Nenorėčiau jau kartoti kolegų minčių. Tik pasakysiu, kad pagalbos telefono numerio problema yra ta, kad tik 26 procentai ES piliečių žino apie jį. Valstybės narės ir komisija turi skleisti informaciją apie tai. Taip pat reikia organizacinius aspektus e, plėtoti, jeigu norime išgelbėti daugiau gyvybių taip pat remiu atvirkštinę 122 sistemą. Pagalvokime apie tokias platesnio masto nelaimės ir taip pat e, apie priemonės, kurios būtų skirtos specialiai neįgalysiams žmonėms. Aš sveikinu komisijos narių e, siekius e, sustiprinti prieigą prie plačiajuoščio ryšio visiems ES piliečiams. Dėkoju. O dabar ponė Figureido. Ačiū, panas Pirinkė. Aš taip pat manau, kad yra labai svarbu. E, šio vakaro diskusija labai svarbi, nes mes visi žinome, kaip svarbu turėti visuotinę, universalią sistemą. Mes manome, kad šitas skubios pagalbos numeris 112 turi būti tikrai na, plačiau pareklamuotas, nes mes visi puikiai suvokiame, kad kol kas dar tik tai mažiau nei 30 procentų uh, Europos piliečių apskritai yra, žino, kad toks numeris egzistuoja. Tai rodo, kad mums reikia pradėti švietimo, informavimo kampaniją. Ir taip pat naudojimuosi greitaveikiu internetu kampaniją. Mes taip pat turėtume pakalbėti apie socialinę atskirtį. Į ją reikia atsižvelgti, nes iš ties šimtas milijonų asmenų gyvenant skurdo ribos patiria didžiulius sunkumų ir tikrai neturi prieigos prie naujų technologijų. Į tai reikia atsižvelgti šiuo klausimu. Reikia imtis labai konkrečių priemonių, kurios leistų visiems vienodai prieiti prie šių universaliųjų paslaugų. Ir tai, kad jūs, pavyzdžiui, neturite pinigų, neturi jums užkir, užkirsti kelio prieiti prie šitų naujų technologijų ir galimybės naudoti šią universalią paslaugą ir e, gritosios pagalbos numeriu. Pirmininkas, ačiū. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Chcel by som podporiť uh, návrh. Dėkuoju. Norėčiau pritarti ponios Repti pranešimo projektui. E, kuriame kalbame apie universalesias e, paslaugas, e, pagalbos telefono numerį. Reikia, kad tos, šie dalykai taptų labiau prieinami visoje Europos Sąjungoje. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų galima nustatyti iš karto skambinančio vietą, kad būtų galima steigti žmogų kaip galima greičiau medicinos pagalbą. Taip pat turėtume siekti, kad nebūtų šiuo numeriu naudojamasi paprasčiausiai norint papokštauti. Ir taip pat mm, turime suvokti, kad e, žmonės dažnai dirba labai įtemptai, o kažkas gali tuo numeriu pasinaudoti ir pabandyti e, padaryti kažkokį melagingą pranešimą. Reikia taip pat siekti, kad ši paslauga būtų teikiama daugeliu kalbų, nes žmonės keliauja po ES, bet ne visuomet kalba vietos kalba. Ir bent jau galbūt pagrindinėmis ES kalbomis e, galėtų kalbėti centruose dirbantis operatoriai, bent jau tam, kad būtų galima kuo skubiau suteikti medicinos pagalbą. Dėkui dabar, ponas Kelis. Šis e, pranešimas ir diskusijos yra labai svarbios, tai labai svarbu piliečiams. Labai daug mes gerų darbų atliekame, bet piliečiai to nepajunta dažnai. E, labai lengva kalbėti garsiai, kai nori kalbėti negatyviai, o apie gerus darbus retai kada pranešama. Pranešime sakoma, kad 26 procentai piliečių žino apie e, šio numerio galimybę, bet tada mes turime kelti klausimą, kam jisai yra e, labai svarbus šis pagalbos numeris ir žmonėms su negale, nes tai gali sukurti papildomos vertės e, tiems žmonėms ir kitiems žmonėms. Ir mes turime šią žinę pateikti visiems piliečiams. Tai būtų vienas iš pozityvių pranešimų iš ES, kuris, apie kuriuos, apie tokius gerus e, dalykus dažnai nekalbama. Dėkoju. Pone Kelio, dabar paprašysiu komisijos narės Malstrom pasakyti, ką komisija mano apie e, bendrai pagalbos numerį 112. Europos komisija mano, kad tai yra puiku, gerbiami parlamentarai. Aš noriu komisijos vardu pasveikinti e, pranešėją ponę Rapti už padarytą darbą ir už e, viso parlamento ir komiteto nuveiktą darbą. Dėl universaliųjų paslaugų aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisijos ir parlamento pozicijos didelė dalimi sutampa dėl to, kokį vaidmenį e, šios paslaugos atlieka stengiantis suteikti jas visiems žmonėms. Tai būtų tam tikras saugumo tinklas, leidžiantis užtikrinti visiems e, žmonėms galimybę dalyvauti visuomenės gyvenimą per telekomų ir interneto paslaugas. Europos Sąjunga turi, supranta, kad e, šiame dokumente iškelti tikslai turi susilaukti reikiamo dėmesio. Jeigu e, iš šio pranešimo išplauks dokumenta, e, direktyva, mes turime pasirūpinti, kad visa našta netitektų telekomo bendrovėms ir piliečiams. Telekomo bendrovės e, turi įgyvendinti šias direktyvas suderinti visoje ES, bet to, keldami reikalavimus joms, turime atsižvelgti į reikiamas vietos sąlygas. Todėl Europos komisija ketina paskelbti įgyvendinimo planą ir ten bus kalbama apie visuotinių paslaugų e, reikšmę e, plačiajuoščio ryšio aplinkoje. Apie tai buvo kalbėta jau pernai. Su valstybėmis narėmis mes kalbamės dėl galimų gairių, kaip būtų galima įgyventi dabartinės atitinkamas direktyves, kaip kad kalbama šiame pranešime. Diskutuojame su valstybėmis narėmis ir e, verslo atstovais apie šias gairias ir e, komisija savo nuomonę patiks labai greitai. Kita vertus, komisija sutinka, kad pagalbos telefono 112 įsteigimas leido sudaryti geresnės sąlygas piliečiams gauti skubę pagalbą. Tačiau telekomo grupės turėtų labiau padirbėti, kad e, tokiamis paslaugomis galėtų pasinaudoti ir neįgalus žmonės ir kad būtų galima lokalizuoti skambintoje. Europos komisija remia E, standartizacijos darbus ir skatina šio laikinių technologijų pritaikymą aktyviau šioje srityje. Parlamentas supranta, kad pagalbos e, paslaugų e, tiekimas yra turbūt būtiniausias gyvenimo kokybei pagerinti. Aišku, reikia pirmiausia informuoti žmonės apie tokio pagalbos telefono egzistavimą. Žmonės supranta, kad e, jo, jie gali susilaukti pagalbos, bet tai turi būti valstybės narės, ne Europos komisija. E, šimtas, telefono numeris 112 įgyvendinimas priklauso dėlė dalimi nuo valstybių narių bendradarbiavimo. E, ir ekspertų grupė jau yra sukurta Europos komisija apie tai, kaip būtų galima įgyvendinti telefono numerio 112 e, darbo grupės išvadas. Galiu patikinti, kad Europos komisija ir toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas geras nacionalinių pagalbos telefono 112 sistemų funkcionavimas. Ačiū, ponė pirmininkė. So debate... Dėkoju. Diskusijos dėl pagalbos numerio 112 baigtas. Kitas pranešimas yra uh, Marija.